meine sehr verehrten Gerbiamos ponios, gerbiami ponai, labas rytas visiems. Man atrodo, kad salėje yra pakankamai narių, kad galėtumėm pradėti posėdį. Kuo nuoširdžiausiai norėčiau pasveikinti iš kairės esantį e, Lietuvos teisingumo ministrą Bernatonį ir taip pat noriu pasveikinti kultūros ministrą uh, E, Birutį. Abu šie ministrai atstovauja Lietuvą. E, Ponas Birutis yra kompetitingas autorių teisų srityje, tai yra itin mums aktualus klausimas. Abu ministrai šiandien iš ryto pristatys pirmininkavimo programas, tada jūs galėsite pateikti klausimus ir galėsime padiskutuoti. Tai aš norėčiau pasiūlyti iš karto ir suteikti žodį ponui Bernatoniui. Prašom, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėjami komiteto nariai, ponios ir ponai. Visų pirma, norėčiau padėkoti Jums už galimybę pristatyti Lietuvos pirmininkavimo prioritetus teisingumo srityje. Europos parlamentas atstovauja 500 milijonų ES piliečių interesams. Pirmininkaujantį valstybę puikiai supranta ir vertina jūsų esminį vaidmenį ES sprendimų prieimimo procese. Esu dėkingas Europos parlamentui už pagalbą rengiantis pirmininkavimui, ypatingai už surenktą vertingą susitikimą su komiteto pirmininku ponu Lėne, įvykusi dar kovo mėnesį. Tikimės konstruktyvaus, produktyvaus ir abipusiai naudingo bendradarbiavimo su jumis ir mūsų pirmininkavimo metu. Lietuva ES tarybai pirmininkaus pirmą kartą, pirmininkavimas yra didžiulis iššūkis mūsų valstybei. Tačiau kartu tai yra puikia galimybė pristatyti Lietuvą Europai. Pirmininkavimo metu akcentuosime tris pagrindinius tikslus – patikimos, augančios ir atviros Europos kūrimą. Per ateinančius šešis mėnesius didžiausią dėmesį skirsime konstruktyvioms dėryboms su kitomis institucijomis – taip pat taryboje su valstybėmis narėmis siekdami geriausių ES piliečiams rezultatų. Lietuva sieks užtikrinti sklandų ir testinį teisėkuros procesą, būdama sąžininga ir nešališka tarpininkė, įtraukdama į šį procesą visus susijusius partnerius. Pasinaudodamas proga, taip pat norėčiau padėkoti pirmininkausios Airijos kolegoms už puikų darbą ir išskirtinius rezultatus. Per Lietuvos pirmininkavimą teisingumo srityje didžiausias dėmesys bus skiriamas priemonėms, kurios atkurtų pasitikėjimą ES ekonomiką, skatintų ūkio augimą ir užimtumą, sustiprintų bendrąją rinką, užtikrintų finansinį stabilumą ir stiprintų ekonominę ir pinigų sąjungą. Sieksime tobulinti ES ryšius su trečiosiomis šalimis, didelis dėmesys bus skiriamas rytų kaiminėms sieksime glaudesnio bendradarbiajimo su rytų partnerystės valstybėmis. Sieksime esminio progreso pateiktose komisijos iniciatyvose, kurios užtikrina pagrindinių teisų apsaugą, garantuoja ekonomikos augimą ir finansinių interesų apsaugą ES. Vienas iš pirmų ir svarbiausių Lietuvos darbų dėrybų dėl naujų finansinių programų teisingumo srityje užbaigimas tikimės glaudaus ir konstruktyvaus bendradarbiavimo su Europos parlamentu ir konkrečiai su pranešėju ponu Berlinger šiuo klausimu. <clears throat> Pirmininkavimo metu tęsime Stoholmo programos įgyvendinimą. Atsižvelgiant į tai, kad Stoholmo programa ypatingą dėmesį skiria ES piliečių interesams ir poreikiams ir į tai, kad 2013 metai yra paskelbti Europos piliečių metais, pirmininkavimo metu didelį dėmesį skirsime asmens teisų apsaugai, lygių teisų ir galimybių užtikrinimui, diskriminacijos mažinimui. Toliau tęsime ES prisijungimo prie Europos žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos darbus. Siekiant atkreipti dėmesį į Europos pilietybę ir piliečių metus, gruodžio viduryje Vilniuje bus organizuojamas Europos piliečių metų uždarimo renginys. Renginio tikslas yra apibendrinti atliktus darbus ir pasiektus tikslus susijusius su ES piliečių teisėmis, taip pat numatyti ateities gairias šioje srityje. <clears throat> Turime įvertinti ir tai, kad Stoholmo programa baigs galioti 2014 metais, todėl šio mėnesio 18-19 dienomis Vilniuje vyksiančio neformalaus teisingumo ir vidaus reikalų ministrų susitikimo metu pirmininkaujantį valstybę pasiūlys pradėti politinės diskusijas dėl teisingumo ir vidaus reikalų srities perspektyvų. Tikimės, kad tai bus naudingas indėlis ateityje nubrėžiant strateginės gairias laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės raidai. Siekdami augančios Europos tikslo ypatingą dėmesį skirsime toms teisingumos ir ties teisėkuroms priemonėms, kurios galėtų prisidėti prie ekonomikos augimo skatinimo. Vienas iš pasiūlymų šioje srityje, kuriam skirsime deramą dėmesį, yra bendra Europos pirkimo pardavimo sutarčių teisė. Šio pasiūlymo tikslas – pagerinti ES vidaus rinkos veikimą, sukuriant palankesnės sąlygas sudaryti tarpvalstybinius sandorius. Bendros Europos pirkimo pardavimo sutarčių teisės pasiūlymas yra novatoriškas ir sudėtingas, todėl reikalauja samos svarstymo. Atsižvelgdama į tai, kad pirmininkaujantį valstybę sieks užtikrinti intensyves diskusijas dėl šio instrumento, tai padės visas pastangas, pasiekti kiek įmanoma didesnę pažangą analizuojant pasiūlymą. Pirmininkavimo metu taip pat tikimės ministrų politinių diskusijų taryboje. Pirmininkavimo metu turėtų būti patvirtinti atsakingų Europos parlamento komitetų pranešimai dėl aptariamo pasiūlymo. Pirmininkaujantį valstybę tikėtųsi, kad šie pranešimai suteiks diskusijoms naują postumį. Kita iniciatyva, svarbiai prisidedanti prie ekonomikos augimo skatinimo yra pasiūlymas dėl Europos sąskaitos blokavimo įsakymo. Siūloma nauja alternatyvi Europinė banko sąskaitų blokavimo procedūra, tikime, padėtų kreditoriams efektyviai išieškoti skolas, kartu tinkamai apsaugant skolininkų teises. Jūri komitetas dėl šio dosie balsavo jau gegužės mėnesį Pastebėtina, kad tiek komitetas, tiek taryba kelia panašius diskusinius klausimus. Jie visų pirma susiję su siekiu tinkamai subalansuoti kreditoriaus ir skolininko interesus. Esame įsitikinę, kad tai yra geras pagrindas tikėti sutarimo dėl šios iniciatyvos. Taigi tęsime intensyves diskusijas dėl Europos sąskaitos blokavimo įsakymo pasiūlymo ir sieksime bendro požiūrio taryboje. Kartu būsime atviri visapusiškam bendradarbiavimui dėl šio dosie su Europos parlamentu ir atsakingų pranešėjų. Tęsime intensyvės diskusijas ir dėl reglamento, dėl bankroto bylų nagrinėjimo, bei dėl šio pasiūlymo sieksime esminės pažangos. Esame įsitikinę, kad siūlomi reglamento pakeitimai padidintų tarp valstybių narių vykstančių nemokumo proceso efektyvumą ir leistų sąžiningiems skolininkams veiksmingiau spręsti laikinus finansinius sunkumus. Svarbu toliau detaliai nagrinėti reglamento taikymo srities išplėtimą, jurisdikcijos taisyklės, užkertančias kelią bankroto turizmui, nemokumo proceso dalyvių bendradarbiavimą, įskaitant ir įmonių grupės, taip pat nemokumo registrų įsteigimą ir susijimą. Pirmininkaujantį valstybę taip pat tęs darybas dėl legalizavimo ir kitų formalumų atsisakymo pasiūlymo, dėl kurio pranešimą rengia ponas Rapkai. Šio pasiūlymo tikslas - sumažinti piliečiams ir įmonėms tenkančią naštą ir panaikinti šiuo metu egzistuojančius formalius reikalavimus, visų pirma reikalavimą legalizuoti ar tvirtinti apostilę kitoje valstybėje narėje išduotus oficialius dokumentus. Pasiūlymas dėl ES prekių ženklų reformos buvo pateiktas siekiant atnaujinti ir modernizuoti bendrijos ir nacionalinių prekių ženklų sistemas. Dėrybose dėl prekių ženklų direktyvos ir reglamento peržiūros, kuriai pranešimą rengia ponė Vinkstrom, e, pirmininkaujantį valstybę sieks kuo didesnės pažangos, tačiau rezultatas labai priklausys nuo valstybių narių pozicijų kurios šiuo metu dar tik aiškėja. Ypač svarbi, bet kartu ir sudėtinga iniciatyva, kurios tikslas yra balansas tarp asmens teisų užtikrinimo ir ekonomikos augimo skatinimo, yra asmens duomenų apsaugos paketas. Perimusi darbą iš kolegų airių, Lietuva dėl šio pasiūlymo sieks esminės pažangos dėrybose. Svarbių klausimų laikome ir pasiūlymą dėl lyčių balanso direktyvos, dėl kurios pranešimą rengia ponia Regner. Tad pernai lapkritį komisijos pasiūlytą direktyvą įtraukėme į savo pirmininkavimo darbo tvarkę kaip svarbų dosiją. Nors prasidėjus diskusijoms taryboje išriškėjo valstybių narių nuomonių skirtumai, svarbu pažymėti, kad dėl būtinumo gerinti vyrų ir moterų pusiausvyrą sprendimų prieimime, įskaitant ir ekonomikos sektorių, Europoje yra konsensusas. Tai puikus atspirties taškas kompromiso paieškai, pirmininkaujančiai valstybei tenka svarbi ir atsakinga misija rasti bendrą požiūrį taryboje ir manome, kad yra realių galimybių jį pasiekti. Griežtas auditas taip pat labai svarbus siekiant atkurti rinkos pasitikėjimą. Pirmininkaujantį valstybė mano, kad audito reforma sustiprintų ES audito rinkos konkurencingumą, atstatytų rinkos pasitikėjimą, pagerintų ES auditorių ir audito įmonių skaidrumą ir atskaitomybę. Todėl pirmininkavimo metu teiksime svarbų prioritetą darbui su audito dosie siekdami užbaigti dėrybas su Europos parlamentu, kai taryboje bus pasiektas bendrasis požiūris. Tikimės produktyvaus bendradarbiavimo dėl šio dosie su pranešėju ponu Karim. Labai svarbu parodyti, kad nepaisant šių dienų iššūkių, Europa išlieka atvira Taigi vienas iš pirmininkaujančios valstybės horizontalaus lygio prioritetų yra ryšių su rytų partnerystės šalimis stiprinimas ir vystimas. Sieksime suformuluoti aiškę santykių plėtojimo su rytiniais kaimynais Armenija, Azerbaidžianu, Baltarusija, Gruzija, Moldova, Ukraina strategiją ir sukurti sąlygas būtinas politiniai ir ekonominiai šalių partnerių europiniai integracijai pagreitinti. Šiuo atžvilgiu pirmasis formalus ES ir rytų partnerių teisingumo ir vidaus reikalų ministro susitikimas bus organizuojamas Luksemburgė spalio mėnesį šalia teisingumo ir vidaus reikalų tarybos. Tikimės, kad šio susitikimo diskusijų rezultatai bus tinkamas indėlis trečiajam rytų partnerystės viršūnių susitikimui, kuris vyks lapkričio mėnesį Lietuvoje. Darbas bus tęsiamas ir dėl horizontalaus deleguotų ir įgyvendinamųjų teisės aktų klausimo. Šis klausimas yra svarbus dėrybose dėl teisės aktų susijusių su ES finansinės perspektyvos įgyvendinimu. Tikimės, kad šių metų pavasarį parengtas ir šiuo metu tarp ES institucijų techninių lygmenių derinamas dokumentas, vadinamieji guiding principles, numatantis kokiais atvejais reikėtų pasitelkti deleguotusius, o kokiais įgyvendinamosius teisės aktus, padės rasti bendrą sutarimą šio klausimu. Nors tai nebus teisiškai privalomas dokumentas ir nors kiekvieną atvejį siūlo įvertinti atskirai, vilėmės, jog sutarimas dėl pagrindinių principų įvardintų dokumente paskatins institucijas suartinti savo požiūris dėrybose dėl atskirų su ES finansinė perspektyva susijusių ir kitų teisės aktų projektų. Gerbėme Europos parlamento nariai. Tai yra pagrindinė Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai prioritetai teisingumo srityje. Teisė, kurios ciklas artėja prie pabaigos, todėl mus turėtų vienyti bendras interesas sėkmingai užbaigti dėrybas dėl svarbiausių teisės aktų projektų. Tikime, jog bendradarbiaudami su kitomis valstybėmis narėmis, taip pat remdamiesi Europos parlamento, kitų ES institucijų pagalba pasieksime užsibrieštus pirmininkavimo tikslus. Taip pat vilėmės, kad pirmininkavimas bus sėkmingas Lietuvos patirtis, įsimintina žingsnis Lietuvos istorijoje ir žmonių atmintyje. Pabaigai pažymėsiu, jog nekantriai laukiame jūri komiteto narių atvyksiančių į Vilnių kitą savaitę bei tikimės komiteto atstovų dalyvavimo neformaliame teisingumo ir vidaus reikalų ministrų susitikime. Dėkoju ir esu pasirengęs atsakyti į visus jūsų klausimus. Labai ačiū ministrui Bernatoniui. Aš iš karto E, norėčiau suteikti žodį ministrui Biručiui, na, o tada galėsime išklausyti klausimus ir atsakymus. Prašom, gerbiamas ministrė. Vielen Dank, Herr President, honorable members, dear friends. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gerbėjų komiteto nariai, man džiugu vėl būti Europos parlamente, nes aš Penkerius metus praleidau čia, buvau Europos parlamento narys, tad džiaugiuosi galėdamas matyti čia daugelį savo bičiulių. Pabandysiu trumpai pristatyti mūsų pirmininkavimo programą dėl autorių teisių, dėl kitų svarbių klausimų. Rytoj vyks balsavimas šiuo klausimu, tačiau dabar tęsiu savo pristatymą lietuviškai, kadangi turime puikią progą parodyti mūsų kultūros paveldą. Kalba yra vienas iš to paveldo elementų, nes lietuvių kalba yra viena iš seniausių gyvųjų kalbų, arčiausia sanskritui. Ir mielai pereinu prie lietuvių kalbos. Norėčiau padėkoti už suteiktą. what happened? No, the other one. No, the other one. Okay. Thank you. Norėčiau padėkoti už suteiktą man galimybę pristatyti Teisės reikalų komitetui Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai prioritetus ir veiksmus autorių teisių srityje. Pripažindami labai svarbu Europos parlamento vaidmenį, šiandieninėme sprendimų prieimimo procese, atstovaujant daugiau kaip 500 milijonų ES piliečių interesus, mūsų pirmininkavimo laikotarpiu mes sieksime konstruktyvaus, produktyvaus ir abipusiai naudingo bendradarbiajimo su Europos parlamentu. Pradėdami savo darbą Taip pat norime padėkoti ir airijos kolegams už e, didelę pažangą svarstant e, būtent e, mūsų darbo tvarkės klausimus. Vienas tokių klausimų tai yra muzikos Ai, it's okay. No, it's... Vienas tokių klausimų pasiūlymas dėl direktyvos, nustatančios kolektyvinio autorių teisų administravimo ir muzikos kūrinių licenzijavimo internete reikalavimus. Šiandien, kaip minėjau, jūs balsuosite dėl Madame Galo e, raporto projekto. Norėčiau pabrėžti, kad labai vertinu jos indėlį ir jūsų visų kitų ir nekantrauju pradėti bendrą darbą. Norėčiau pasidžiaugti, kad praėjusią savaitę Lietuvai pavyko pasiekti pritarimą tarybos mandatui. Viliuosi, kad jūsų komitetas šiandien taip pat patvirtins poziciją pradėti direktyvos svarstymų su taryba ir tokiu būdu atversite kelią mūsų bendram turiningam darbui. Aš palaikau ES iniciatyvas plėtoti kultūros turinio internete bendrąją rinką ir norą harmonizuoti kolektyvinio administravimo organizacijų veiklą Europos Sąjungoje. Siūlomos minėtos direktyvos projekto nuostatos turi didelę reikšmę įgyvendinant Europos Sąjungos strateginius bendrosios skaitmeninės rinkos kūrimo tikslus. Priemus direktyvą bus žengtas pirmas svarbus žingsnis užtikrinant palankesnes autorių teisų licenzijavimo sąlygas bendroje rinkoje. Tačiau akivaizdu, kad ES lygmenių būtini ir tolesni žingsniai siekiant autorių teisų reglamentavimą suderinti su skaitmeninio amžiaus iššūkiais ir galimybėmis. Tai turi būti sprendžiama subalansuotais pasiūlymais, kurie leistų gauti naudą tiek verslui, tiek autoriams ir jų teisų turėtojams bei vartotojams. Pastaruoju metu šiais klausimais taryboje buvo organizuotos net kelios politinės diskusijos ir manome, kad Europos komisija tinkamai jas įvertins bei pradės aktyvų darbą siekiant pateikti reikiamus teisės aktų projektus. Dabar man labai svarbi ir jūsų nuomonė atsižvelgdami į tarptautinės teisės normų reikšmę autorių teisių apsaugai dėmesį skirsime ir pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos reikalų autorių teisų srityje koordinavimui. Šių metų birželio 28 dieną e, Pino organizacijoje diplomatinėje konferencijoje Marakešė buvo priimta tarptautinė sutartis skirta sudaryti palankesnės sąlygas platinti kūrinius, pritaikyti kitus regėjimų ar kitą skaitimo negalį turintiems asmenims. Ši sutartis atvers kelią negalę turintiems žmonėms aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime, naudoti kūrinių švietimo, mokymo ir mokslinių tyrimų tikslais. Mes išnaudosime Lietuvos pirmininkavimo galimybę skatinti ES ir valstybių narių sutarties ratifikavimo procesą, siekdami užtikrinti suderintą sutarties nuostatų įgyvendinimą. Autorių teisų modernizavimo srityje ketiname skatinti tolesnės diskusijas dėl kūrybinio turinio sklaidos bendroje skaitmeninėje rinkoje. Taip pat ketiname, ketiname diskutuoti dėl Antonijo Vitorino komisijos paskirto e, tarpininko rekomendacijų dėl kompensacinio atlyginimo už kūrinių atgaminimą asmeniniais tiksla, tikslais mokėjimo sąlygų. Sprendžiant skaitmeninio amžiaus iššūkius, būtina derinti autorių teisų turėtojų ir teisų naudotojų interesus. Autorių teisų modernizavimo procesas turi ne tik užtikrinti visuomenės interesą, išnaudoti vi, visas šio laikinių technologijų galimybės, bet ir teisių turėtojų interesą, veiksmingą autorių teisių apsaugą ir galimybę gauti teisingą atlygį, kuris skatintų kūrybą ir kūrybinių industrijų plėtrą. Tikiuosi, kad kitą savaitę galėsiu jūs, gerbiamas pirmininkė ir komiteto narius pasveikinti Vilniuje, kur pratesime diskusiją ir autorių teisų klausimais. Baigdamas norėčiau atkreipti dėmesį į mūsų kultūros programą, kurioje sieksime pristatyti talentingiausius lietuvių menininkus, akcentuodami Europos kultūros vaidmenį Lietuvoje. Gerbiami Europos parlamento nariai, tikiuosi turėsite galimybę artimiausią pusmetį pasidžiaugti mūsų šalies iškilių menininkų pasirodymais ir kūriniais tiek čia Briuselėje, tiek e, Gente visai netoli, tiek Strasbūrė ir, ir, ir kituose Europos miestuose, tai yra jūsų e, gimtinėse. Tikiuosi gražaus, sėkmingo, o svarbiausia - produktyvaus bendradarbiajimo ateityje. Dėkoju Jums uždėmesi, jeigu turėsite klausimų, mielai į juos atsakysiu. Labai ačiū ministrui Biručiui. Man atrodo, kad iš tikrųjų visi galime pasidžiaugti vėl jūs čia matydami. Jūs anksčiau buvote mūsų kolega, dabar pradėjote eiti naujas pareigas, tikrai labai džiaugiamės jūs matydami. Manau, kad tikrai su jumis bus labai lengva bendradarbiauti. Jūs turite daug patirties Europos parlamente. Na ir tikiuosi, kad viskas jums čia bus tikrai labai lengva, kaip ir taip pat ir ministrų taryboje. Dabar norėčiau stikti žodį kolegoms. Visų pirma, panas Svifka. Prašom. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti abu ministrus atvykusius pas mus. Norėčiau padėkoti už galimybę šiandien su jumis susitikti. Manau, kad iš tikrųjų tai yra labai svarbu prieš susitinkant Vilniuje kitą savaitę. Taip pat Norėčiau pasakyti, kad jūs e, parengėte labai išsame mūsų sustikimo darbo tvarkę. Jūs e, paminėjote ir kokia bus pirmininkavimo programa, ji tikrai labai svarbi, įtempta. Aš labai džiaugiuosi, kad mūsų buvęs kolega Birutis kūruoja tokią e, svarbę sritį kaip autorių teisės. Aš manau, kad Šioje srityje iš tikrųjų Europoje yra nemažai problemų, kalbu ne vien tik tais apie problemas susijusias su vidaus rinka, bet ir problemas su akta susitarimu. Šiandien dažnai netgi abejojama iš viso dėl autorinių teisių. Taigi aš manau, kad mums reikia iš naujo apibriežti, kas tai yra. Taip pat manau, kad reikėtų apibriežti tokias rytis, kur, kurias galima reglamentuoti europiniais arba nacionaliniais teisės aktais. Aš tikrai labai džiaugiuosi, kad jūs pas mus atvykote. Tikrai esu įstikinęs, kad pasieksite nemažos pažangos. Dabar kreipiuosi poną ministrą Bernatonį. Labai džiaugiuosi, kad mes turėjome galimybę susitikti dar anksčiau ir pakalbėti apie būsimo darbo prioritetus. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs taip puikiai apibrėžiate tuos prioritetus. Norėčiau pateikti vieną klausimą, apie tai jūs neužsiminėte. Norėčiau pasiteirauti, ar jūs dirbsite ir su direktyva, kuri yra skirta kovai su sukčiavimu. E, tai yra svarbi direktyva ginanti ES finansinius interesus. Man taip pat atrodo, kad labai svarbu apibriežti, kas yra pareigūnas tos direktyvos kontekste. Aš norėčiau jūs pastirauti, kokia jūsų nuomonė apie tai. Labai ačiū, toliau kolega Masi. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, yo deseo... Ačiū, pirmininkė. Labas rytas visiems. Aš norėčiau palinkėti Lietuvai sėkmingo pirmininkavimo. Kaip ir anksčiau kalbėjęs kolega, aš labai džiaugiuosi, kad jūs daug dėmesio skirsite autorių teisėms. Tai yra tikrai labai sudėtingas klausimas. Jis yra susijęs ir su vidaus rinka, taip pat ir su pasaulinė veikla, veiksmais pasaulinių lygmenių, e, ginant Europos menininkų interesus. Anksčiau kalbėjęs uh, Kolega atstovauja EPP frakciją ir jis balsavo prieš aktą susitarimą. Aš kaip socialistas balsavau už. Tai yra tikrai labai sudėtingas klausimas, įvairiai vertinamas Europos parlamente. Aš manau, kad jūs turėtumėte prisimti lyderio vaidmenį šiame procese. Aš tikiuosi, kad jūs padėsite Europai išspręsti šią situaciją. Taip pat labai e, džiaugiuosi tuo, ką pasakė kultūros ministras apie lietuvių kalbą. Jūs minėjote, kad tai iš tikrųjų labai sena kalba, panašiai sanskrito kalba. Daugelį metų ši kalba patyrė sovietų priespaudą. Tikrai labai džiaugiuosi, kad jūs paminėjote savo kalbą ir Aš dar norėčiau pasiteirauti, e, ką Jūs manote apie e, rusų mažumos padėtį Lietuvoje. Tai irgi labai svarbus dalykas. Adjungo la mia. Ponas Berlinger. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau prisijungti prie e, kolegų, kurie uždavinėjo klausimus. Labai norėčiau padėkoti ministrams, kurie atvyko susitikti su mumis ir norėčiau visus juos, abu du juos pasveikinti, nuoširdžiai pasveikinti parlamente. Labai džiaugiuosi, kad pirmą kartą Lietuvos vyriausybė, Lietuva apskritai užtikrina pirmininkavimą. Mums buvo ką tik pristatyta Lietuvos pirmininkavimo programa, ji tikrai įspūdinga. Ji labai ambicinga, buvo paminėta visa eilė, visa eilė e, įvairių darbų, e, nors kai kurie iš jų jau yra atliekami ir nuo nulio pradėti nereikės. Na, o tikslas tai aišku, kuo labiau tuos darbus pastumėti į priekį, jeigu įmanoma, tai dar iki šio parlamento kadencijos pabaigos. Lietuvos vyriausybės dėmesį norėčiau atkreipti į kai kurios dalykus ir užduoti, per, per šį pusmetį ir e, užduoti kai kurios keletą klausimų. Man labai džiugu, kad buvo pabrėžtas, pabrėžta novatoriškas teisės aspektas E, kada galima teisę susijęti su Europos saugimu. Mes dabar kaip tik tais tą fazę praeidinėdami, praeidin, etapę tą praeidinėjame. Europoje veikia teisingumas, e, jeigu jisai veikia, jeigu jisai veiks, tai aišku, Europos augimui tai išeis tik į gerą. Mes esame įpratę ekonomiką ir e, teisę atskirti. Daugiau nebėra tos teisė, skiriamosios linijos ir tai yra labai gerai. Labai svarbu, kad teisės e, pasaulis dabar jau susijęs su ekonomika. Ir aišku, yra dar Europoje tokie dalykai kaip e, E, žmogaus teisės, mobilumas, prieimas, e, prieiga prie teisingumo. Visa tai tarnauja tam, kad būtų sukarta Europos pilietybė, kad europiečiai galėtų jaustis Europos piliečiais. Kartais taip nėra. Ir šiandieną labiausiai mus liūdina tai, kad tarp teisinių sistemų e, didžiuliai skirtumai. Aišku, nereikia visko visiškai suvienodyti, bet harmonizuoti nepamaišytų. Kai kalbama apie dokumentus, apie sertifikatus, galima, gali kilti toks įspūdis, kad nieko čia ypatingo. Tačiau vis tik tais tai yra ypatingas dalykas, nes tai yra labai svarbu nustatant pilietybę. Dėl prekių ženklų irgi labai svarbu. Vyksta čia šią temą e, labai prieštaringos diskusijos. E, e, komisija irgi siū, teikia siūlymus e, pirkimų pardavimų direktyvos. E, Ministras pažymėjo, kad tai yra e, svarbis rytis ir tai yra labai svarbu išgirsti. Aš norėčiau dar porą klausimų paliesti. Pavyzdžiui, tokį klausimą kaip Stokholmo programa. Su kitais parlamento suinteresuotais komitetais e, mes e, diskutuojame, kaip padaryti taip, kad Stokholmo programa būtų sėkmingesnė, nes antraip tai bus tarsi tuščia dėžė. Mes turime bendrų sąlyčio taškų e, - kultūra, švietimas, e, bet nėra Europoje tokio dalyko kaip mokslo tyrimai bendri. Žinoma, yra universitetai, tačiau tai nėra kažkokie tai europinio masto universitetai. Aš, pavyzdžiui, dirbu dėstytoju itališkame universitete ir jeigu e, važiuočiau dėstyti į Prancūziją arba į Angliją, tai aš tada naudočiausi savo turimu pasu. Teisingumo srityje E, atliekami darbai yra labai svarbus ir labai svarbu e, vystyti toliau sėkmingai Stokholmo programą. Reikia vystant tą programą padaryti taip, kad jinai būtų kaip galima konkretesnė ir apčiopiamesnė. Labai svarbu ne tik e, patvirtinti naujus standartus, E, bet pasižiūrėti dar, kad ir seni numatyti standartai veiktų. Nes kartais būna didžiulis atotrukis tarp to, kas yra patvirtinama, tarp tų standartų, kurie patvirtinami ir tarp tų, kuriuos gali naudoti piliečiai. Mm. Nereikia, kad tie standartai labai atitrūktų nuo gyvenimo ir E, ir, ir šitą būtų gerai, kad, kad, kad visa tai būtų įdėgiama. E Dar vienas svarbus klausimas yra autorių teisės. E, mūsų komitetas praeitie labai e, kontroversiškai įvairiai vertino intelektinės nuosavybės teisų klausimą. Dabar, jeigu pažvelgtumėte į išdalintus balsavimo sąrašus, tai pamatytumėte, kad praktiškai visos frakcijos jau remia pateiktą pasiūlymą. Ir šis pasiūlymas buvo parengtas ir mūsų Europos parlamento narių e, pastangų dėka. Taigi, iš tikrųjų, tai reikia pabrėžti. Tai svarbu yra, kaip kad sakė Antonio Masi, mes visi esame suinteresuoti, kad piliečiai turėtų plačią prieigą prie kultūros, o taip pat ir menininkai turi teisę susilaukti pripažinimo už jų nuveiktą darbą ar gauti už tai atlygį. Ačiū e, kolegai Berlinguer. Chairman, thank you. Can I join with uh, colleagues in the committee in welcoming? Dėkoju. Pone pirmininkė, aš kartu su kitais kolegomis noriu pritarti sveikinimams. Džiaugiamės, matėme čia poną ministrą Birutį. Sveiki sugrįžę namo, jeigu taip galima pasakyti. Puiku, kad vėl matome žmogų, kuris žino, kaip veikia Europos institucijos, mūsų institucija konkrečiai. Ir be abejo, aš manau, kad tai bus irgi vienas sėkmingo pirmininkavimo garantų. Asmeniškai norėčiau pridurti štai ką. Puiku matyti tokią šalį kaip jūsiškė kuri dabar imasi tokia esminio vaidmens Europos Sąjungoje. E, aš 2004 metais e, atėjau čia dirbti į Europos parlamentą ir aš sąmoningai apsikau Europos parlamento, ne nacionalinį parlamentą. Nes man Berlyno siena ir Nelsono Mandelos išlaisvinimas buvo tie dalykai, kurie nulėmė mano pasirinkimą. Aš supratau, kad Europą reikia vienyti. Ir dabar puiku matyti jūsų šalį, pirmininkaujančios valstybės e, pareigas atliekančią. Visą tai rodo, kad ES žengia pirmin. Turėčiau pateikti tris specifinius klausimus. Pirmiausia, dėl tų einamųjų klausimų. Pirmiausia, klausimas, prie kurio dirbau čia komitete, jis yra susijęs su audito reforma. Galbūt aš ne visai išgirdau ar netaip supratau, jūs savo įvadinėje kalboje apie tai nekalbėjote. E, manau, kad dėrybos dabar pate, yra kryškelėje tarp institucijų. Gal galėtumėte šiek tiek daugiau pasakyti apie tai, kokios laikysenos ketinate imtis, kad <clears throat> šis klausimas pasistumėti pirmin. Tiek norėčiau šiuo klausimu sužinoti. Ir prieš užduodamas kitą klausimą leisiu ministrui pasižymėti pateiktą klausimą. Antra. <clears throat> Kitas klausimas, prie kurio taip pat man teko dirbti, yra susijęs su protingų reguliavimu. Mes <clears throat> turime tam tikrą darbo atvarkę, kuris susijusiu su e, tuo, kaip geriau vykdyti reguliavimą Europos Sąjungoje. Mes bandome skatinti tas tris pirmininkaujančias valstybės paskutinėsias, kad jos laikytųsi reformų dvasios ir kad jas aktyviai propaguotų. Aš manau, kad visa tai yra akivaizdu. Aš nesu koks užkėtėjęs ant europietis, ar ne? E, sakydamas tai, ką, ką, ką tuoj pasakysiu. Be abejo, šiandien Europos žmonės nori, nori reformų. Niekas nėra patenkintas tuo, kaip ES veikia šiandien. Niekas nėra to patenkintas. Europos parlamentas bando padaryti viską, ką reikia, kad tos reformos būtų priimtos, kad jos vyktų. Daug kolegų dirba būtent šią kryptimį. Mūsų komitetas taip pat, nes mes esame daugiausiai už tos reformos atsakingi. Pirmininkaujančios valstybės lygmenių daug kas turėtų būti atlikta šioje srityje, tad skatinčiau jūs iš tikrųjų šiuo klausimu dirbti labai aktyviai tą artimiausią jūsų darbų pusmetį. Norėčiau sužinoti, kaip jūs čia e, matote šią situaciją. Ar manote, ir kaip manote būtų galima užtikrinti geresnį reguliavimą ir kaip būtų galima kartu šiuo klausimu mums visiems atradabiauti. Dėkoju. Ačiū e, ponui Karim. Paskutinis kalbėtas, o paskui suteiksiu žodį ministrams. Ponas Gargani. Ačiū pirmininkė, aš irgi norėčiau palinkėti Lietuvai sėkmingo pirmininkavimo. Iš tikrųjų, šešių mėnesių nepakanka tam, kad būtų galima atlikti išsame e, reformą. Na, bet galbūt per tuos šešis mėnesius galima užtikrinti geresnį bendradarbiavimą tarp šalių, galima būtų sustiprinti bendradarbiavimo principą. Aš norėčiau pasakyti, pasisakyti panašiai kaip ir ponas Berlinguer. Aš kaip socialistas retai galiu pasakyti, kad su kažkuo sutinku, bet tikrai sutinku su tuo, kad mes turime imtis bendrų veiksmų. Ir kaip ir ponas Berlinguer, dar norėčiau pasakyti štai ką. Man atrodo, kad Europa galėtų tapti vieningą politinę uh, E, suvienytų valstybių e, sąjunga. Be abejo, ne vien tik tais visą dėmesį reikėtų skirti ekonomikai, rinkoms, finansams. Dabar matome, kad tendencija kažkiek tai e, keičiasi. Uh, Tikrai dar niekad nėra taip atsitikę, kad kartu pas mus atvyktų teisingumo ir kultūros ministrai. Tai matome, kad keičiasi tam tikrą prasme strategija. Ir jūs esate tikrai maža Europos šalis ir žengate tokį e, žingsnį. Dabar dėl teisingumo Italijoje e, teisingumas vyksta labai lietai. Mes labai re, lietai reaguojame iššūkis teisingumas rytyje. Aš manau, kad jūs tikrai norite bendradarbiauti su Europos parlamentu, jeigu taip mes esame čia, esame pasiruošę įnešti savo indėlį. Aš manau, kad mes sutarėme dėl to, kokia turėtų būti Europa. Na, jums tenka šeši mėnesiai, šis laikotarpis dar sutrumpėja ir dėl vasaros atostogų, tačiau manau, kad vis tiek ir per šį laikotarpį jūs galėsite duoti aišku ženklą Europos ateičiai. Dankeschön. Labai ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Bernatoni, prašom. Labai dėkuoju Europos parlamento nariams už e, tokį susidomėjimą mūsų pirmininkavimo programa, už daug įdomių klausimų ir įdomių pasisakymų. Pasistengsiu per trumpą likusį laiką atsakyti į juos visus. E, pirmiausia, noriu padėkoti ponui Zvifkai už mūsų susitikimą dar prieš pirmininkavimą ir tai mums padėjo pasirenkti pirmininkavimui, o dabar noriu atsakyti jūsų konkretų klausimą. Aš neminėjau pristatymę daugelį baudžiamosios teisės dalykų, kadangi e, pagalvojau, kad galbūt tai e, ne visus jūs sudomins, bet ES finansinių interesų apsauga baudžiamosios teisėmis priemonėmis yra vienas iš Lietuvos pirmininkavimo prioritetų. Ir jeigu kalbėti apie valstybės tarnauto apibrėžimą, tai, kaip žinote, tarybos bendrajame požiūryje E, dėl direktyvos nustatytas platus valstybės tarnautojo apibrėžimas, kuris apima visus atitinkamus tarnautojus, einančius oficialias pareigas sąjungoje, valstybėse narėse bei e, trečiose valstybėse. Taigi tai mūsų prioritetas ir mes šiuo klausimu dirbsime, stengsime pasiekti kuo didesnę pažangą. Dabar dėl e, Europos E, parlamentaro pono Masip klausimo dėl rusų mažumos padėties Lietuvoje. E, noriu pasakyti, kad e, rusų Lietuvoje yra 5 procentai visų gyventojų, tai antra pagal dydį mažuma po Lenkų. Ir rusai turi visas teises, kaip ir visi kiti piliečiai. Noriu pabrėžti, kad Lietuvoje gyvenantis rusai po nepriklausomybės atkūrimo 1990 metais visi gavo Lietuvos Respublikos pilietybę. Lietuvoje veikia E, vaikų darželiai ir mokyklos rusų kalba, tačiau rusų mažuma labai integravosi į e, mūsų valstybę ir šiuo metu daugelis e, rusų šeimų leidžia vaikus į lietuvių mokyklas, tie, kurie riša savo likimą su mūsų valstybė. Iš vietoje gyvenančių rusų teisingumo ministras ir vyriausybė nusiskundimų dėl teisių negauna, tai yra daugiau svarstymai tarp valstybės valstybiniuose lygmenyse, lyginant su, situacija, su bendra situacija regione. Dėl e, pono e, Berlinger e, pasisakymo, taip aš pilnai sutinku, kad teisės ir ekonomikos negalima atskirti, kad ekonomika negali vystytis be teisės vystimos ir būtent teisė gali užtikrinti sėkmingą ekonomikos vystimasi. Dėl prekių E, ženklų reformos Lietuva palankiai vertina pateiktus pasiūlymus, kuriais siekiama modernizuoti ir supaprastinti prekių ženklų sistemą. Kalbant apie Stoholmo programą, kaip minėjau, mes e, neformaliam susitikime e, Vilniuje įtraukėme tai į darbo tvarkę ir svarstysime, kuo galima būtų keisti Stoholmo programą po 14 metų, kai jinai užsibaigia, kalbėsime apie naujas perspektyvas ir aš manau, tai bus labai įdomi e, diskusija tarp valstybių narių, kuri bus įdomi taip pat ir Europos e, parlamentui. E, atsakydamas į klausimą mm, Europos parlamentarui ponui Karim, noriu pabrėžti, kad aš pristatymę minėjau, apie svarbą ir prioritetą būtent audito ir e, minėjau, kad mes tenksimės e, produktyviai bendradarbiauti su jumis kaip su pranešėju šioj dosie, taip pat ir kalbant apie kitus klausimus. Žinoma, reformos dvasia yra labai svarbu ir, kaip jūs minėjote, mūsų trijo Airija, e, Lietuva ir Graikija tas reformas palaiko ir siekia e, šią dvasę įgyvendinti. Dabar dėl, dėl Garganiką klausimą. Dėl e, pono e, gar, e, Garganį klausimo taip pat noriu, noriu pabrėžti, kad mes e, vėlgi ir palaikome ir tuos ekonominius klausimus, ir ir atitinkamai e, Stoholmo programos dalykus ir, ir, ir taip toliau. Tie, tiek būtų trumpai, aš esu labai dėkingas už klausimus. Aš suprantu, kad neturime laiko e, mes detaliai išdėstyti vis, visą savo programos detalės, tačiau aš manau, kad pirmininkavimo eigoje tai daug kas e, taps dar aiškiau ir mes labai vertiname E, bendradarbiavimą su Europos parlamentu, suprasdami, kad tai yra e, baigiamasis teisėkuros ciklas ir tik nuo mūsų bendradarbiavimo su jumis priklausys pirmininkavimo rezultatai. Ačiū labai uždėmesi. Labai ačiū gerbiamas ministrė. Toliau suteikiu žodį ministrui Biručiui, prašom. Ačiū pirmininkė. Ačiū visiems jums už pasakytus gerus žodžius, už palaikymą, e, už palaikymą mūsų pirmininkavimo programos, o dabar e, trumpai atsakysiu į, į jūsų klausimus, kurie iš tikrųjų, aiškia, šioje svarbioje srityje yra, yra įdomus ir rodo jūsų visų susirūpinimą au, autorių teisėmis. Pirmiausia, dėl, dėl E, gerimo Svifkos e, klausimo ir taip pat Berlinguerio ir e, Masip klausimo dėl autorių teisų ir aktos sutarties. Kaip žinote, šitas sutartis neįgavo tolimesnės eigos, reiškia, ir kaip jau minėjau pristatymę, mes e, tikrai turėsim labai labai daug dirbti. Ir būtent e, direktyva, kurią jūs šiandien e, balsuosite ir, ir Madam Galo jau atėjo, reiškia, noriu ją pasveikinti to, to pačiu, tai bus tik tai pirmas žingsnis autorių teisių koordinavimo ir vidaus rinkoje. Ir, kaip minėjau, diskusijos turės tęsis. Ypatingai labai svarbu dabar e, skaitmeninė erdvė. Kaip jūs puikiai suprantate, kad e, technologijos reiškia e, internetinės technologijos greitosios, jos, jos sparčiai tobulėja ir, ir čia tobulėjant technologijom didėja ir problemos autorių teisų apsaugoje. Nes dabar online režime praktiškai galima e, žiūrėti, klausytis e, e į, į, į, įvairius e, kūrinius, tačiau pažydžiant kuriejų teises. Todėl e, sprendimai, kurie priimti kai kuriuose šalyse ir ES apmokestinant laikmenas, reiškia, jie jau, jau nebeišgelbės mūsų ir, ir turėsim primt, ieškoti naujų sprendimų, būtent e, naudojant greitaigi internetą. Tai Šia, čia autorių teisėm yra didžiulis pavojus. Aš trumpai dar papildysiu ministrą Bernatonį dėl rusų mažumų, kas liečia kultūrinę pusę. Tai turiu pasakyti, kad e, tikrai tiek rusų, tiek kitos mažumos, kurios e, gyvena Lietuvoje, jos, e, jos turi e, plačią, sakykime, tokią kultūrinę erdvę. Tai mes kaip ministerija atsakingi už, kultu, už, už tautinės mažumas, jų politiką, galim pasakyti, kad turim labai daug kolektyvų, kultūros bendryjų ir, ir Lietuvoje praktiškai pagrindinės e, mažumos turi savo laidas televizijos, radio laidas, laikraščius. Taip kad jokių problemų Lietuvoje e, dėl, dėl, dėl e, mažumų nematome, nusiskundimų neturime. Vyksta integracija su tomis šalimis, kurios E, kurių tautinės mažumos gyvena, tai, tai yra Rusija, Lenkija, e, kultūrinė diplomatija, e, tai yra ryšiai valstybių per kultūrą šiandien yra matyti vienas aktualiausių e, tokių klausimų ir mes į pirmą vietą, kalbant apie rytų partnerystę, taip pat iškeliame kultūrinę de, e, diplomatiją arba tą minkštąją diplomatiją vadinamą. E, Tai trumpai tiek, nes e, aš manau, kad jeigu bus dar išsameu, mes galėsim padiskutuoti tiek Vilniuje, tiek ateities susitikimuose tais klausimais. Labai ačiū abiems ministrams. Taip, man iš tikrųjų atrodo, kad Lietuvos pirmininkavimas yra labai svarbus. Jis yra, Lietuvos pirmininkavimas bus paskutinis e, kažkokios šalies pilnas pirmininkavimas prieš besibaigiant Europos parlamento kadencijai. Ir tikrai tikiuosi, kad iki kalėdų e, bus patvirtinti daug teisės aktų. Tikrai linkiu kuo didžiausios sėkmės Lietuvai per šiuos šešis mėnesius. Galiu Jūs patikinti, kad Europos parlamentas pasiruošęs Jums visokiojopai padėti. Yra nemažai klausimų, kurie mums aktualūs. Štai šiandien vyks balsavimas dėl galo e, pranešimo. Taip pat mes balsuosime dar vėliau ir apie auditą. Dėl audito mes toliau e, tęsime darbą bankroto įmonių socialinės atsakomybės srityje. Taigi yra daug klausimų, kurie mums yra labai aktualūs ir mes tikrai šiais klausimais norėtumėm dėrėtis ir su taryba iš karto, kai tik tais valstybės narės suderins tarpusavėje savo poziciją. Taigi labai ačiū už tai, kad jūs šiandien pas mus atvykote ir su nekantrumu laukiu puikaus bendradarbiavimo su jumis. Dabar darau vienos minutės per traukėlę ir iš karto tada balsuosime. No, no, no, no, the right one is this one. Okay, meine sehr verehrten. Ponios ir ponai, dabar galima pradėti balsuoti. Šiek tiek pasikeitė balsavimo sąrašai. Paskutinę minutę, pavyzdžiui, dėl balsavimo dalimis, dėl kai kurių klausimų. Aš pasižymėjau šitą savo balsavimo sąrašą, bet galbūt tie mano užrašai nėra labai patikimi. Jeigu aš ką nors pamiršiau, tai jūs mane pataisykite, man priminkite. Aš e, esu gavęs e, kolegų prašymų e, visų pirma balsuoti dėl mano pranešimo apie imun, imunitetą, o paskui balsuosime dėl ilgo galio pranešimą. Pane Vikstram paprašė žodžio. Prašom, žodis jums. Ačiū, norėčiau pateikti labai paprastą prašymą dėl galo pranešimo. Aš norėčiau, kad būtų balsuota dėl mano pakeitimo 370, taip kaip buvo susitarta su pranešėjai. Taip pat norėčiau atsimti e, savo pakeitimą, kurio numeris 392. Labai ačiū. Taip, aš būtent tą paskutiniam tar pasižymėjau e, savo sąrašę panegalio. Taip, ponė pirmininkė. Pritariu. Cecilijai Vikstrom. Ir turėtume balsuoti dėl 370 pakeitimų. Aš tuo būdu atsimsiu 70 savo pakeitimą. Naudojusi man suteiktą progą, kadangi galiu pasisakyti ir noriu labai padėkoti sekretoriatui, nes visi kartu labai dirbome. Tiesiog norėčiau plačią šypseną pasiūsti sekretoriatui, dėkodama už jo darbą. Labai ačiū. Aš irgi noriu padėkoti viso komiteto vardu, pane Kasteks. Euh, euh, norėčiau pasakyti, kad mes dirbom daug. Gaila, kad kompromiso galutinio pakeitimai buvo pateikti tik vakar po pietų. Mums teko jums primesti e, balsavimo sąrašą su atskirojo balsavimo tam tikrais elementais. Galiausiai norėčiau pasakyti, kad e, dėl kompromiso pakeitimo numeris 15 e, buvo pateikta nauja formuluotė. Jūs turite tą formuluotę savo balsavimo sąraše. Jeigu tas kompromiso pakeitimas bus priimtas, tai tuo met prie jo reikės priderinti kompromiso pakeitimus 25 ir 57, kad nebūtų tekste prieštaravimų. Dėkuoju. Labai ačiū. Jeigu aš tai pamiršiu balsavimo metu, tai man priminkite. Taigi, pradėkime balsuoti 19 pakeitimas. Tiksliau, tai yra 19 darbo tvarkės klausimas dėl imuniteto. Tikiuosi, kad balsavimas įvyks gana sparčiai. Visų pirma, pirmas kompromisinis pakeitimas, kas už pakelkite rankas, kas prieš. Priimta. 17 pakeitimas kas už, kas prieš, priimta. 5 pakeitimas kas už, kas prieš, priimta. Antras kompromisas kas už, kas prieš, priimta. 7 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 8 pakeitimas kas už, kas prieš, priimta. 9 kas už, kas prieš, priimta. 11 pakeitimas, kas už, kas prieš, primta. Dėl 23 net ir nereikia balsuoti, ar ne? Galime iš karto balsuoti dėl trečio kompromiso. Yra naujas tekstas, dėl kurio ką tik buvo susitarta. Taigi dabar jį paskaitysiu. Principles to the application of Rule 7. Ja? Gut. Dann... Toks būtų tekstas su tokiu žodiniu pakeitimu balsuokime. Pakelkime rankas, kas už, kas prieš. Priimta. Dabar balsuokime dėl visos nuomonės, kaip po tokios balsuokime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. 19 abgegebene Stimmen. 19 narių balsavo, 19 balsų už, niekas nesusilaikė ir niekas nebalsavo prieš. Taigi patvirtinta. Ačiū visiems. Jau, apsvars... jau baigiame šį darbo tvarkės klausimą. Dabar galime pereiti prie ponios galio e, pakeitim... E, atsiprašau, pranešimo. Štai kolega pasveikino e, pranešėją. Ačiū kartu pasiekėme tokių rezultatų. Eikime prie uh, galio pranešimo, jis yra žymiai sudėtingesnis, ar būtų kokiu nors pastabu, ar galime pradėti balsavimą. Tai ir pradėkime. 205. Kas už, kas prieš, primta. Toliau. Kult. 35. Kas už, kas prieš, atmesta. 207 Septintas atkrenta. Pirmas kompromisas, kas už, kas prieš, priimta. Toliau. 216, kas už, prieš, atmesta. Toliau. Penktas puslapis. Mano numeracija kitokia, spalvos kitokios mano dokumente, sako pirmininkas. Viskas buvo pakeista paskutinę minutę. Taigi antras kompromisas, kas už, prieš, primta. Toliau trečias kompromisas, kas už, kas prieš, primta. Na, o dabar ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš, priimta. Penktas kompromisas, kas už, kas prieš, priimta. Toliau Inta 16. Inta 16. Kas už, kas prieš, atmesta. Toliau. Kult. 41. Kas už, kas prieš, atmesta. Imko 27. Kas už, kas prieš, atmesta. Kult 42 atkrenta, nes identiškas. Toliau 28. Kas už, kas prieš, priimta. 29 pranešios pakeitimas, kas už, kas prieš, priimta. Toliau 238, kas už, kas prieš, priimta. 30 atsimtas. 239, kas už, kas prieš, Patikrinkime elektroniniu būdu 239. Und dagegen. Also elektronische Prüfung bei 239. 239 pakeitimas. Jau balsavo 22 nariai, 22 už. Priimta. 240 vykstriom kas už, kas prieš. Akivaizdžiai atmesta. Toliau Kult 47, kas už, kas prieš, atmesta. Šeštas kompromisas, kas už, kas prieš, priimta. Toliau 31, kas už, kas prieš, priimta. 244, kas už, kas prieš, priimta. 32, kas už, kas prieš, priimta. 33 kas už, kas prieš, priimta. 25 kas už, kas prieš, atmesta. Kult 50 kas už, prieš, atmesta. Imko 29 kas už, kas prieš, atmesta. 34 kas už, kas prieš, priimta. Kult 51 kas už, kas prieš, atmesta. Kult 52, kas už, kas prieš, atmesta. Septintas kompromisas, kas už, kas prieš, primta. Aštuntas kompromisas, kas už, kas prieš, primta. Devintas kompromisas, kas už, kas prieš, primta. Dešimtas kompromisas, kas už, kas prieš, primta. Pone Kasteks, prašom. Būtent dėl dešimto kompromiso ir yra pateiktas atskirasis balsavimas. In the middle, pirmiausia, dėl šios savo turime balsuoti, o paskui dėl kompromiso paskui balsuosime. Kągi dabar balsuokime dėl pirmos dalies iki viduriuko, kas už, pakelkime rankas. Kas prieš? Patikrinkime elektroniniu būdu. Sustarkime, dėl ko balsuokime. Pane Kasteks sakė, kad reikia balsuoti iki vidurio. Euh, Taip, būtent iki čia. Norime balsuoti tik dėl to žodžio, in the middle. Balsuokime tik dėl to žodžio. Pirmininkas dabar viskas paaiškėjo. Ko gero visiems viskas aišku. Taigi balsuokime dėl visos pastraipos. Dėl visos pastraipos. Be, be šių dviejų žodžių. Dabar pradėkime balsuoti. Taigi balsuojame dėl kompromiso, bet tų dviejų žodžių, kuriuos paminėjo pane Kasteks. Okay, also wer dafür ist... Taigi, kas už, pakelkite rankas. Kas prieš? Pritarta. Dabar tie žodžiai in the middle. Kas už šiuos žodžius in the middle? Pakelkite rankas. Kas prieš? Atkrenta. Nepritarta šiems žodžiams in the middle. Būtent taip man buvo pasakyta, sako pirmininkas. The, the, the first part was good and the second part was good, but they have to repeat once again the second. I okay. Also ich werde einfach darum Pirmininkas, tai aš dabar paprašysiu dar kartą balsuoti dėl tos antros dalies, nes kilo e, nesusipratimas. Ar tie žodžiai in the middle liks tekste ar ne? Pakeitimo tekste jie yra. Kas balsuos prieš, tai reiškia, kad tas norės, jog tie žodžiai būtų išbraukti, kad jų nebeliktų tekste. Taigi dar kartą balsuokime dėl antros e, dalies. Kas prieš šiuos abu žodžius sendami dėl tas turėtų balsuoti prieš. Taigi, čia tie, kas balsuoja už, ar ne? Čia kas balsuoja už, dabar kas balsuoja prieš. Pirmųjų buvo dauguma, taigi e, daugelis narių pasisako už šių žodžių palikimą tekste. Dabar jau sumaištis išsklaidyta, viskas aišku. Kągi, taigi tie žodžiai in the middle išlieka tekste, toks yra balsavimo rezultatas. Dabar 11 kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, priimta. Kult 61, kas už, kas prieš, atmesta. Toliau 268 engstram, kas už prieš atmestą. 269 kas tekstas už. Dėl jo turime balsuoti. 269 kas tekstas už prieš atmestą. Kult 62 kas už, kas prieš atmestą. Įtrė 27 kas už, kas prieš atmestą. 38 atsiimtas, 270 kas už, kas prieš, priimta. 271 atkrenta. 272 irgi atkrenta. Imko 37, kas už, prieš, atmesta. Imko 38, kas už, kas prieš, atkrenta. 39 atsimtas. Imko 39, kas už, kas prieš, atmesta. Kult 63, kas už, kas prieš, atmesta. 12 kompromisas, kas už, kas prieš, primta. Toliau. Du septyni aštuoni. Hannibal, kas už, kas prieš, primta. 279 atkrenta, ITRE 29, IMKO 41 šį irgi atkrenta. Du 81 Stojanov, kas už, prieš, atmesta. Toliau. 283 Cvėvka ir kiti, kas už, prieš, Dar kartą. 283. 283 pakeitimas. Atkrenta? Grįžkime atgal. 282 ir inta 21. Kas už, kas prieš. Atmesta. Dabar. Cvievka 283. Kas už, prieš. Atmesta. Kult. 65. Kas už, kas prieš, atmesta. 13. Kompromisas. Kas už, kas prieš, primta. 287 sajar, kas už, kas prieš. Primta. Imko 42, kas už, kas prieš. Atkrenta Atmestas. 288 Vikstriom, kas už, kas prieš. Primta. 66 atkrenta. 43 taip pat. 289. Kaksteks, kas už, kas prieš. Atkrenta. Kliu, atmestas. Toliau. 290 kas už, kas prieš Primta. Toliau. Kult 67, kas už, kas prieš, atmesta. Toliau. Vikstrom 291, kas už, kas prieš, primta. Toliau. 299, kas už, prieš, atmesta. Dabar balsavimas už visą pakeitimų bloką. Tai yra pakeitimai, visi pakeitimai iki 49. Kas už šios visus pakeitimus, pakelkite rankas. Kas prieš, priimta. Toliau 19 kompromisas. Jis yra 15 puslapė, sako pirmininkas, kas už kas prieš, priimta. 20 kompromisas, kas už, kas prieš, priimta. 324, kas už, kas prieš, atmesta. Toliau. 21 kompromisas, kas už, kas prieš, priimta. Toliau 331. Kas už, kas prieš. Primta. 22. Kompromisas. Kas už, kas prieš. Primta. 335 tikau, kas už, kas prieš. Atmesta. Toliau 336, kas už, kas prieš, atmesta. 54 kas už, kas prieš, primta. 54 primtas. Toliau 56 kas už, prieš, primta. 57 kas už, prieš, primta. 343 kas už, kas prieš, primta. 58 kas už, prieš, primta primta. 345 kas už, prieš, primta. 59 kas už, prieš, primta. 52 kas už, prieš, atmesta. 351 kas už, prieš, atmesta. 23 kompromisas kas už, prieš, primta. 354 kas už, prieš, atmesta priimta. Toliau 356, kas už, prieš, atmesta. Imko 54, kas už, prieš, atmesta. 355, kas už, prieš, priimta. 357, kas už, prieš, priimta. 62, kas už, prieš, priimta. 63 kas už, prieš primta. 64 kas už, prieš primta. 65 kas už, prieš primta. 66 kas už, prieš primta. 67 kas už, prieš primta. 365 kas už, prieš atmesta. Imko 60 kas už, prieš atmesta. 366 kas už, prieš atkrent, atmestas. 367 kas už, prieš atmestą. 68 kas už, prieš primtas. 69 kas už, prieš neaišku. Taigi, balsuokime elektroniniu būdu dėl 69. Okay. So, I take me out. 21 dafür. 21 už, niekas nesusilaikė, niekas nebalsavo prieš, taigi vienbalsis rezultatas. Toliau Vikstriom 370, kas už, prieš, kas prieš, niekas. Taigi priimtas pakeitimas. 371 nebalsuokime, 70 atsimtas, kult 83. Taigi kult 83 už, prieš, Primta. Imko 61. Kas už, kas prieš, atmesta. Toliau. 373 sajar, kas už, prieš, atmesta. Kult 85, kas už, prieš, atmesta. 24 kompromisas, kas už, prieš, priimtas. Vieną pamiršau, grįžkime atgal. Ponios Kasteks pakeitimas. Žodis poniai Kasteks, prašom. Pane pirmininkė, yra siūlomas atskirasis balsavimas, atskiras balsavimas 24 kompromiso. Atskirasis balsavimas yra susijęs su žodžiais. At no later than three months, ne vėliau negu trys mėnesiai. Norėčiau, kad būtų balsuojama dėl pakeimo be šių žodžių, o, o kad balsuotume dėl šių žodžių atskirai. Zuvenov. Viskas aišku, taip ir padarykime. Taigi, dabar balsuokime dėl 373. Sajer, kas už, kas prieš, atmesta. Toliau. Kult 85, kas už prieš atmestas. Tai buvo kult 85. O dabar 24 kompromisas su balsavimu, atskirų balsavimu, kurį pasiūlė pane Kasteks. 374 Sajar. Šį pamiršome. Taigi balsuokime dėl 374 Sajar. Kas už, prieš, atmestas. Man tikrai labai gaila, bet balsavimo sąraše kai kada neteisingi nurodymai. Dabar 24 kompromisas, atskiras balsavimas, kurio paprašė ponia Kasteks, visas tekstas iki no later than three months. Dėl šios formuluotės balsuosime antro balsavimo metu, o dabar balsuokime dėl likusio teksto. Kas už, pakelkite rankas, kas prieš. Primta. Dabar balsuokime dėl šių penkių žodžių. Kas už šiuos penki žodžius, pakelkite rankas. O kas prieš šiuos penkis žodžius, pakelkite savo rankas dabar. Taigi tie penki žodžiai išlieka. Primta. 25 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Dauguma už primta. Toliau 26. Kas už? Kas prieš? Primta. 392 Vikstriom. Šis pakeitimas atsimtas. Kult 90, kas už, kas prieš, atmesta. 394 tikau, kas už, kas prieš, primta. Toliau, Zalevski 395, kas už, kas prieš, primta. Toliau, Imko 68, kas už, prieš, atmestas. 398, kas už, kas prieš, priimtas. 74, kas už, prieš, priimta. 75, kas už, prieš, priimtas. 399, kas už. Kodėl nereikia balsuoti dėl 399, tai raujasi pirmininkas. Jūs sakote atkrenta, ar ne? Gerai. Tai tame 27 kompromisas, kas už, kas prieš, priimtas. 28 kompromisas, kas už, kas prieš, priimtas. Toliau 29 kompromisas. Kurgi jis yra, klausė pirmininkas. Štai. Taigi, kas už, kas prieš, priimta. 30 kompromisas kas už, kas prieš priimta. 31 kompromisas kas už, kas prieš priimtas. Toliau 32 kompromisas kas už, kas prieš priimta. 427 kas už, prieš dar kartą. 427 kas už, kas prieš atmesta. Toliau kult 98, kas už, kas prieš atmesta. Imko 74, kas už, prieš atmesta. Toliau 33 kompromisas, kas už, kas prieš priimta. 34 kompromisas, kas už, prieš priimta. Toliau 434 Zalevski, kas už, prieš atmesta. 435 kas už, prieš atmesta. Kult 99 kas už, kas prieš priimta. Imka 76 kas už, prieš atmesta. Kult 100 kas už, prieš atmesta. 436 kas už, prieš atmesta. 437 kas už, prieš atmesta atmestas, 438, kas už prieš atmestas, 439, kas už, kas prieš primtas, 440, kas už, kas prieš atmesta. 441, kas už, kas prieš atmestas. Truputį gurkštelsiu vandens, nes užspringau, sako pirmininkas. 442 kas už, kas prieš. Atmesta. 443 kas už, prieš. Atmesta. 444 kas už, prieš. Atmesta. 445 kas už, prieš. Primta. 446 kas už, prieš. Atmesta. 447 kas už, prieš. Primta. Kult 101 kas už, prieš atmesta. Kult 102, kas už, prieš, atmesta. Kult 103, kas už, prieš, atmesta. 448, kas už, prieš, atmesta. Kult 104, kas už, prieš, atmesta. 449, kas už, prieš, primta. Toliau 400. 66. 466, ko gero. Ne, visų pirma 455. Gut, ich glaube euch. 466. Okay, also 406. Taigi 466. Kas už, prieš, atmesta. Imko 79. Kas už, prieš, atmestas. Inta 35. Ne. Ne. Susipainėjau, sako pirmininkas. Inta 35, kas už, prieš, atmesta. Kult 110, kas už, kas prieš, atmestas. 467 kas už, prieš atmesta. Kult 111 kas už, prieš atmesta. Inta 36 kas už, kas prieš atmestas. 468 kas už, prieš primta. 87 kas už, kas prieš primta. 88 kas už, prieš primta. 469 kas už, prieš atmesta. 470 kas už, prieš primta. 471 kas už, prieš atmesta. 89 kas už, prieš primta. Toliau 35 kompromisas kas už, kas prieš primta. Toliau int 39, kas už prieš atmestą. 113, kas už. Ne, šis atkrenta, sako pirmininkas. 113 atkrenta, atmestas 482, kas už, prieš, atmestas 483, kas už, prieš, atmestas. 484, kas už, kas prieš, primta. 90, kas už, kas prieš, primta. 91, kas už, kas prieš, primtas. 41, kas už, kas prieš, atmestas. 92, kas už, kas prieš, primta. 93, kas už, kas prieš, primta. 490, kas už, kas prieš, primtas. 491, kas už, prieš, atmesta. 82, kas už, prieš, atmesta. 492, kas už, prieš, primta. 117, kas už, prieš, atmesta. Įtre 51, kas už, prieš, atmesta atmesta. Imko 83, kas už, prieš, atmestas. 493, kas už, kas prieš, atmestas. 94, kas už, kas prieš, primta. 498, kas už, prieš, atmesta. Kult 118, kas už, prieš, atmesta. 36 kompromisas, kas už, kas prieš, primtas. Kult 119, kas už, prieš, atmesta. Imko 85, kas už, kas prieš, atmesta. Kult 120, kas už, kas prieš, atmesta. Kult 121, kas už, kas prieš, primta. Toliau. Imko 86, kas už, kas prieš, atmesta. Itre 53, kas už, kas prieš, primta. Įtrė 54, kas už, kas prieš, atmesta. 501, kas už, kas prieš, primta. 88, kas už, prieš, atmesta. 56, kas už, kas prieš, atmesta. Įtrė 57, kas už, kas prieš, atmesta. Kult 124, kas už, kas prieš, atmesta. Imko 90, kas už, kas prieš, atmesta atmesta. 96. Kas už, kas prieš, primta. 504. Kas už, prieš, atmesta. 125. Kult 125. Kas už, kas prieš, atmesta. 505. Kas už, kas prieš, atmestas. 97. Kas už, kas prieš, primta. 91 atkrenta. Inta 45, kas už, kas prieš, atmesta. Imko 92, kas už, kas prieš, atmesta. Dabar balsuokime dėl pakeitimų bloko, dėl pakeitimų iki 119, kas už, kas prieš, primta. Toliau 537 Visų pirma, reikia surasti, sako pirmininkas. 41. Okay. Artikel 41. 537. Sehr weit hinten. Erfreulich. Labai džiugu, kad reikia praversti tiek daug puslapių. Štai aš jau radau 537 pakeitimas. Taigi balsuokime, kas už. Dar ne visi panašu, kad susirado. Dar kartą. Tai yra pakeitimas dėl 41 straipsnio pirmos dalies. Pakeitimo numeris 537. Kavada. Kas už? Pakelkite rankas. Kas prieš? Dauguma. Taigi pritarta. 44 kompromisas, kas už, kas prieš, primta. Toliau 121, kas už, kas prieš, primta. 122, kas už, kas prieš, primta. 124, kas už, kas prieš, atmesta. Kult vienas, kas už, kas prieš, atmesta. Inta vienas, kas už, kas prieš, atmesta atmesta, imko 2, kas už, kas prieš, atmesta, kult 2, kas už, kas prieš, atmesta, 45 kompromisas, kas už, kas prieš, priimta, 46 kompromisas, kas už, kas prieš, priimta, kult 5, kas už, kas prieš, atmesta, kult 6, kas už, kas prieš, atmesta, Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, priimta. Toliau. Imko keturi, kas už, kas prieš. Atmesta kult aštuoni, kas už, kas prieš. Atmesta. 47 kompromisas, kas už, kas prieš, priimta. Toliau kult 11, kas už, kas prieš, atmesta. Itre 3, kas už, kas prieš, atmesta, įtre 4 kas už, kas prieš atmesta, 48 kompromisas kas už, prieš priimta, 141 baudu kas už, kas prieš atmesta, 49 kompromisas kas už, kas prieš priimta. Toliau. 50 kompromisas kas už, prieš, primta. 51 kompromisas, kas už, kas prieš, primta. 52 kompromisas, kas už, kas prieš, primta. 146 korholė ir kiti, kas už, prieš, primta. Septintas pakeitimas, tiksliau, sep, taip, septintas pakeitimas, kas už, prieš, primta. 53 pakeitimas, kas už, kas prieš, primta. Toliau, Įtre septyni, kas už, kas prieš, atmesta. Kult keturiolika, kas už, pane Lichtenberger. Man par, mano tekste parašyta, kad viskas patenka į 50, kad čia patenka ir 53 pakeitimas, bet jeigu norite, galime balsuoti. Ką mano pranešėja, ar reikia balsuoti dėl devinto ar ne? Dėl devintosios konstatuojamosios dalies. Tai balsuokime dėl devintos konstatuojamosios dalies, taip siūlo pranešėja. Taigi, balsuokime dėl devinto pakeitimo. Kas už devintą pakeitimą? Pakelkite rankas, kas prieš. Dauguma Už, taigi primta. Toliau į 37, kas už, prieš, atmesta. Kult 14, kas už, kas prieš, primta. 54 kompromisas, kas už, kas prieš, primta. Imko 8, kas už, kas prieš, atmesta. 158 vykstrom, kas už, kas prieš, primta. 159 kavada, kas už prieš atmesta. 55 kompromisas, kas už, kas prieš primta. Toliau 56 kompromisas, kas už, kas prieš primta. 170 kas už, kas prieš primta. Toliau 57 kompromisas, kas už, kas prieš primta. 176 Nibler, kas už, prieš, atmesta. 177, kas už, prieš, atmesta. Imko 14, kas už, kas prieš, atmesta. 179, kas už, kas prieš, atmesta. 58 kompromisas, kas už, kas prieš, primta. 59 kompromisas, kas už, kas prieš, primta. 60 pakeitimas, kas už, prieš, primta. 182, kas už, kas prieš, atmesta. Kulta 20 identiškas, imko 17, kas už, prieš, atmesta. 61 kompromisas, kas už, kas prieš, primta. 13, kas už, kas prieš, primta. 14, kas už, kas prieš, primta. 188, kas už, kas prieš atmesta. Imko 19, kas už, prieš atmesta. Kult 22, kas už, kas prieš atmesta. Imko 20, kas už, kas prieš atmesta. 15, kas už, kas prieš primta. Kult 25, kas už, kas prieš atmesta. 189, kas už, kas prieš primta. 192, kas už, kas prieš, atmesta. Kul 27, kas už, kas prieš, atmesta. 193, kas už, kas prieš, atmesta. 194, kas už, kas prieš, atmestas. 195, kas už, prieš, atmestas. Kul 28, kas už, kas prieš. Atmestas. 196, kas už, kas prieš. Atmestas. Kul 29, kas už, kas prieš. Atmestas. Kul 30, kas už, kas prieš. Atmestas. 197, kas už, kas prieš. Atmestas. 16, kas už, kas prieš. Priimta. 17, kas už, kas prieš. Priimtas. 62 kompromisas kas už, kas prieš primtas. Toliau 63 kompromisas kas už, kas prieš primtas. 64 kompromisas kas už, kas prieš primtas. 21 kas už, kas prieš primtas. 22 kas už, kas prieš primta. 23 kas už, kas prieš primta. Imko 24 kas už, kas prieš atmesta. Kul 33 kas už, kas prieš, atmesta įtre 15, kas už, kas prieš, atmesta 539 tikau, kas už, kas prieš, atmesta 540 tikau, kas už, kas prieš, atmesta 123 kavada, kas už, kas prieš, atmesta. Kągi, Na, o dabar galutinis balsavimas dėl viso pranešimo, elektroninis balsavimas, pradedame balsuoti. Ich kann diesmal mitstimmen, ja, ist okay. 21 dafür, keine Enthaltung. 21 už, niekas neprieš, neprieš taigi e, sveikiname pranešėją. Hat nicht funktioniert? Okay, aber Sie wollten das... Kažkas nesuveikia, ar ne, bet jūs norėjote balsuoti už. Taigi iš viso yra 22 balsai už. Kągi, eikime prie kito. Uh, teksto, dėl kurio reikia balsuoti elektroniniu būdu. Ja, wir rechnen Frau Thein einfach mit dazu. Wieder 22. 22 dafür, keine Enthaltung und das gleiche Ergebnis wie. Tas pats rezultatas 22 už. Dabar mes turime nuspręsti, kad norime pradėti dėrybą su taryba. Pradedame elektroninį balsavimą. Tas pat rezultatas visi už, sveikiname pranešėją ir linkime sėkmingų dėrybų. Toliau. Teisinis pagrindas. Kolega Axel Foss, e, jis pasisakys pagal 20 darbo tvarkės klausimą. Ačiū. Tai yra klausimas susijęs su teisiniu pagrindu, ar jis turėtų būti pagal Euratom sutartį. Taigi, ar tas teisinis pagrindas turėtų būti parinktas pagal Euratom sutartį, ar pagal ES veikimo sutartį 91 straipsnį pasiūlytas teisinis pagrindas yra labiau susijęs su techniniu bendradarbiavimu. Aš manau, kad reikėtų pasirinkti tokį teisinį pagrindą kaip 91 straipsnis. Ačiū, ar kas nors norėtų paprieštarauti tokiam pasiūlymui, panašu, kad ne, bet gal pabalsuokime, kas už, pakelkite rankas. Kas prieš, kas susilaiko, priimta. Toliau kitas Naksalfos pranešimas dėl jūrų reikalų ir žuvų. Prašom, Aksel. Šis klausimas yra susijęs su labiausiai nutolusiais regionais, kaip juos reikėtų į tai įtraukti. Yra parinktas teisinis pagrindas, kuris apima ir tuos regionus ir nėra atskirų nuostatų dėl būtent šių regionų. Dėl to tas pasiūlytas teisinis pagrindas. Yra teisingas, tai turėtų būti net. Tai turėtų būti 349 straipsnis. Taigi, kas už, pakelkite rankas. Kas prieš, kas susilaiko, priimta. Taigi, sveikiname kolegą Fos. Toliau galime eiti prie 37a straipsnio taisyklės. Tai yra tabako direktyva. Kolegos Stojanov, nematau salėje. Jis yra pateikęs konkretų pasiūlymą, dėl kurio reikėtų balsuoti. Dabar žiūriu į balsavimo sąrašą. Tai gal ir balsuokime. Visų pirma, EPP ir socialistų kompromisas. Prašyčiau e, balsuoti kas už, kas prieš. Priimta. Toliau pranešėjo nuomonė. Jie atkrenta. Toliau balsuokime dėl visos nuomonės projekto elektroniniu būdu. Prašom, balsavimas prasideda. Turim Dar dviejų balsų trūksta, bet galime baigti balsavimą. 19 už, niekas ne prieš, niekas nesusilaikė, taigi pritarta. Toliau 30 darbo tvarkės klausimas. Turime paskirti kandidatą pagal 255 straipsnį. Tai yra straipsnis susijęs su teisėjų skirimu. Socialdemokratai yra pateikę pasiūlymą. Luigi Berlingė yra pateikęs pasiūlymą. Galime patvirtinti pasiūlymą plojimais. Tai paprasčiausias būdas. Taigi, kas už, paplokite. Labai ačiū. Sveikiname kolegą Berlinger. Dabar šis pasiūlymas dar turi patekti plenarinę sesiją. Kągi. Dėl 30 darbo atvarkės klausimo dar yra ir speroniai. Sekretariatas siūlo atidėti. Niekas neprieštarauja, tai gerai. Šis klausimas perkeliamas trečiam, kitam kartui, kolegė Vikstriom. Oh, Na, nežinau, aš tai tik manau, savo sąraše jis vėl sklaida dar ir kitur. Trečių šalių piliečių atvykimas Europos Sąjunga mokslo tyrimo tikslais. Čia Stojanovo kolegos pranešimas, ne Francesco Speroni. Tai yra nuomonė pranešimų lygio komitete. Galbūt čia yra įsivėlus kokia klaida, bet mes turime išspręsti šią klaidą tada. Jeigu yra įsivėlusi klaida, ją reikia iš tikrųjų klausimą reikia atidėti. Okay, on the substance and then procedure which is Okay, das ist Recast, das yeah, macht's Beroni, exactly. aber das wird in exactly. jedem Fall vertagt. Taigi bet kokiu atveju yra klausimas atidėdamas. Taip, aš suklydau su nekantrumu, laukiu e, pono Stojanov pranešimo, tik susijaudinau, dėl to suklydau. Mano klaida, sako kalbėtoja. Na, bet kokia atveju, šį klausimą atidedame, nieko tokio, kad susipainėjote. Kolegos Svefka pranešimas, kurį e, perkeliame iš šiandieną, iš vakar dienos. Prašom, kolega. Į koledzy, į krūtko, ponieważ... Dėkoju, ponė pirmininkė. Labai trumpai. Tai yra nuomonės projektas dėl direktyvos susijusių su kova su sokčiavimu. Keliančių pavojų ES finansiniams interesams. Jūri komitetas. E, yra kompetentingas apibriežti pareigūno savoką, tai yra, aišku, labai svarbus dalykas, tačiau mes tai savo nuomonę dar galime tarti ir dėl paties klausimo esmės. Aštunta konstatuojamoji dalis ir A5 straipsnis yra tie dalykai, kurie mums šiuo metu yra aktualūs. Aš nusprendžiau prie šių dviejų dalykų labiausiai ir susitelkti. Tai yra išsiaiškinti, koks turėtų būti pareigūnų apibrėžimas jau nuo pirmųjų diskusijų sakiau, kad e, pareigūnų apibrėžimas apima ir nacionalinius pareigūnus, ir ES institucijų pareigūnus. Tai turėtų būti tokia nuostata, kad pareigūnus turėtų būti laikomi asmenys einantis tam tikras pareigas ES ar nacionalinės institucijose, jie vykdo vieš, viešas pareigas. Mes žinome, kad kai kuriuose valstybėse narėse yra numatyta visai lė taisyklių žmonėms, kurie turi pareigūno statusą. Numatyti protokolą E, dėl ES e, finansinių interesų apsaugos buvo būtinas žingsnis ir prireikė pareigūno apibrėžimo. Žmonės, kurie vykdo viešas pareigas valstybės vardu, yra pareigūnai ir aš manau, kad šis apibrėžimas yra teisingas, tai taip pat turėtų apimti ir ES e, tam tikrų darbuotojų pareigas, Tai yra tie asmenys, kurie vykdo uh, užduotis ir už ES teritorijos ribų, jeigu jie dirba trečiosiuose šalyse. Žinau, kad šis apibrėžimas gali būti nepakankamai tikslus, e, todėl esu visiškai atviras bet kokiems kitiems siūlymams, kurių galbūt norėsite man pateikti, gerbiami kolegos. Kitas dalykas. E, dėl komisijos teksto. Čia reikėtų aptarti teisinį pagrindą. Čia mes kalbame apie sprendimo patvirtinimą. Mūsų komitetas sprendimą yra priėmęs anksčiau. 325 straipsnio ketvirtoje dalyje ir, ir 380 sutarties straipsnė yra kalbam apie šios klausimus. Aš pats turiu tik tris pakeitimus, tačiau kai dirbame su komitetais kont ir lybe, tai tuomet procedūra būna sudėtingesnė. Būtent dėl to ir pabrėžiau tuos klausimus, kur kompetentingas yra mūsų komitetas arba kur kompetentingas bus mūsų komitetas dėrybose su taryba. Tai štai mūsų komiteto nuomonė galima paminėti ir kitus klausimus, jeigu būtų toks noras, kolegos. Jeigu norite pateikti pakeitimus dėl kitų dalykų, ne tik dėl pareigūno apibrėžimo, galite tai padaryti. Tačiau tuomet jų statusas būtų kitoks negu pareigūno apibrėžimo siūlymo statusas. Kont ir lybė komitetų pranešimai, ko gero bus parengti po vasaros atostogų, o paskui rugsėjo mėnesį turėsime progą grįžti prie šių klausimų nagrinėjimo. Tiek norėjau šiandien pasakyti. Lauksiu jūsų komentarų, nuomonių, pastabų. Dėkoju jums iš anksto už jūsų pasisakymus. Ačiū, ponė Taylor. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū ponui Zvifkai už jo komentarus Ačiū už Jūsų pasiūlytus pakeitimus. Turiu keletą labai trumpų pastabų. Pirmiausia, e, džiaugiuosi, kad siūloma 83 straipsnio antrą dalį laikyti juridinių pagrindų, nes ten yra numatytos tam tikros sankcijos už pažeidimus. Taryba šį požiūrį e, mini savo bendraime požiūrėje. Galiausiai apibriežti pareigūno savoka irgi yra labai svarbus dalykas ir jeigu kartais turėčiau klausimų, kreipsiuosi ateityje į poną Zivifką. Dėkoju. Kolegė Kasteks, prašau. Dėkoju. Kai dėl teisinio pagrindo. Mums dar tebelieka keletas klaustukų dėl to. Manau, kad galėtume su pranešėjų šį klausimą dar aptarti, su šešėliniais pranešėjais taip pat. Mes labiau pritartume Europos komisijos siūlymui. Tai yra tas klausimas, kuris dar turi likti kuriam laiku atviras. Na taip, diskusijos dėl juridinio pagrindo dar gali, dėl teisinio pagrindo dar gali vykti, nors tą klausimą jau esame aptarę. Teisinė tarnyba, nepaisant visko atsisakė šį klausimą nagrinėti, nes teisinė tarnyba negali nuspręsti kitaip, negu nusprendė Teisės reikalų komitetas. Lybė komitete irgi buvo priimtas sprendimas. Tai štai, bet jeigu prireiks, galime grįžti prie šio klausimo. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad tai yra tas klausimas, dėl kurio sprendimą esame priėmę patys. Vienbalsiai prieš kurį laiką. Aš 18 ir 19. Rūpjūčio yra data, iki kada galima teikti pakeitimus. O dabar pereisime prie pono Karim pranešimo. Chairman, thank you. Uh... Dėkoju, ponė pirmininkė. Tai yra 19 pranešimas dėl to, kaip užtikrinti geresnį reguliavimą. Man teko garbė mūsų komitetų vardu renkti pranešimą šiuo klausimu. Ačiū kolegoms, kurie dar kartą parodė savo pasitikėjimą manimi ir patikėjo man šią užduotį. Nenorėčiau čia dėstyti bendrų pastabų, ką sudaręs anksčiau, kai kalbėjome apie susijusias temas, apie tai, kaip būtinos reformos. Tai yra taip akivaizdu, kad į detalės leisti šiandien nebetenka. Jūs be abejo girdėjote mano požiūrį, kurį e, išdėščiau pirmininkaučius Lietuvos atstovams. Ir tuos klausimus kelsiu ir savo pranešime. Darbas bus tęsiamas toliau, nes ankstesni pranešėjai čia irgi šioje srityje yra šį beitą nuveikę. Keisimės nuomonėmis, o dabar, ir nuomonių pasikeitimų jau yra buvę, dabar turime eiti šiek tiek toliau. Noriu pasakyti, jog man iš tikrųjų džiugu matyti pasiektą pažangą, tą, tą pažangą pasiekė komisija šioje srityje ir štai Po to, kai buvo priimtas Nibler pranešimas ir mano pirmasis pranešimas, buvo dirbama toliau. Mano pranešimas buvo susijęs irgi su protingu, geru reguliavimu. Ir mm, dabar lauksime komisijos siūlymų. Taip, to, to būdu galėsime pakeisti uh, galiojančią tvarką, sumažintami kiek įmanoma administracinę naštą. Uh, Manau, kad Europos parlamentas turi ir toliau e, pasitelkti savo vaizduotę, kūrybiškumą ir ieškoti kitų kelių mūsų teisėkaros darbui gerinti. Tenka laikytis to principo, kad privalu galvoti apie kiekvieną detalę. ponė pirmininkė. Europos komisijos siūlymą būtų galima pagerinti, jeigu egzistuotų baltoji knyga susijusi su mūsų aptariamomis procedūromis. Tuo būtų būtų galima visiems suinteresuotiems subjektams susipažinti su visokiais teisėkuros pasiūlymais ir paskui būtų galima atlikti poveikio analizę iš anksto. Tad manau, kad tuomet teisėkuros procesas pagerėtų, žinant realų vaizdą. Mums galbūt būtų galima tuomet išvengti lobistinio spaudimo iš vienos ar kitos pusės. Mes žinome, kad čia lobistiniai klausimai yra labai svarbus ir žinau, kad čia galime pateikti konstruktyvių siūlymų ir to lobistinio spaudimo išvengti, kad dėl poveikio įvertinimo mes prieimėm eilę priemonių, kurios yra neblogos, tačiau manau, kad galime žengti dar toliau. E, svarbu išsiaiškinti, kokia bus Europos sąjungos veiksmų pridėtinė vertė. Čia galima daug ko pasiekti ir galima darbą pagerinti, institucijas padarint labiau matomomis. Aš manau, kad komitetų pirmininkų konferencijoje šį klausimas bus keliamas. Aš manau, ponė pirmininkai, kad jūs temą žinote, nes komitetų pirmininkų konferencijoje būtų galima iškelti šį klausimą. Tai būtų atspirties taškas ir kitiems komitetams. Ir aš manau, kad jūs suginsite šią idėją pirmininkų sueigoje. Kad dėl nacionalinių parlamentų įsitraukimo norėčiau pasiūlyti papildomų priemonių ar rekomendacijų. Manau, kad raudonosios kortelės procedūra turėtų būti įgyvendinta ir tai turėtų leisti nacionaliniams parlamentams labiau įgyvendinti subsidiarumo principą. Nacionalinius parlamentus reikia skatinti atlikti kontrolės funkciją, kad iš tikrųjų būtų galima pasiekti pažangos ES lygmenių, nes priešingų atveju e, tos pažangos teks per nereik ilgai laukti, o tas demokratijos deficitas ir toliau auks. Tai štai, apžvelgiau labai plačiai šio pranešimo temas. Lauksiu jūsų komentarų ir tikiuosi, kad darbo procedūra bus tokia pati, kaip e, kažkada seniau, kai dirbom prie to paties klausimo. Manau, kad galėsime dirbti atvirai, konstruktyviai, bendradarbiauti su visais kolegomis. Ačiū ponė e, Taylor ir ponė Lichtenberger. Dėkoju ponui Karim už pranešimo projekto pristatymą. Subsidai subsidiarumo principas yra labai svarbus dalykas ir jį būtina kelti visais lygmenimis teisėkūros procese. Ir pranešimuose dažnai dėja tai ne, nebūna atspindima. Suprantu, kad būtina turėti aiškę darbo tvarkę, būtina nepainioti atskirų egzistuojančių schemų. Dažnai e, yra kalbama per Barcelonos procesą ir mums reikia turėti omenyje tokį dalyką, kad e, pirmiausia turime pakal... galvoti ir turėtume visokias smulkmenas susijęs su mūsų projektams. Taip pat turime pasirūpinti, kaip apsaugoti mažas ir vidutinės įmonės, užtikrinti, kad jo žengs teisinga kryptim. Tam reikia konkrečių veiksmų, kad verslo įmonės turėtų naudos, kad dėl poveikio įvertinimo ataskaitų be abejo jos svarbios tai jos gali būti naudingos teisėkuros procesui. Pritariu komisijos sprendimui peržiūrėti gairias šią kryptim. Tikrai džiaugiuosi pono Karim pristatytų pranešimų ir aš manau, kad mes galėsime pagerinti reguliavimą. E, tikiuosi, kad ir Europos komisijai tai bus naudingas žingsnis, bus galima pagerinti ES teisės aktus, suteikiant naudą visiems. Dėkoju. Ja, herzlichen Dank. Ich... Labai ačiū. Aš norėčiau pateikti dvi pastabas. Visų pirma, dėl poveikio vertinimo. Ką tik tais buvau transporto komitete, kur susidūrėme su poveikio vertinimu. Ten e, buvo tik e, komisijos argumentai norint pasiteisinti. Mūsų komitetas reikalavo tinkamo poveikio vertinimo, bet toks reikalavimas buvo tiesiog ignoruotas. Turiu omeny apie e, vairuotojo kortelės ir vairuotojo pažymėjimo apjungimą. Buvo kalbėta apie domenų apsaugą, apie įgyvendinimą praktikoje, apie tai, kokie duomenys turėtų būti saugomi kortelėje. Komisija savo poveikia vertinime į tai visiškai neatsižvelgia. Na ir dabar transporto komitete įvyko balsavimas. Taigi, kol yra reikal... ignoruojamas Europos parlamento reikalavimas atlikti tinkamą poveikio vertinimą, aš negaliu prisidėti prie pagirų. E, poveikio vertinimas turi būti gerai atliktas. Jeigu poveikio vertinimu prisidengiant tik bandoma pasiteisinti, tai kyla rimta problema. Apsimetame, apsimetama, kad viskas vyksta objektyviai, bet kai kurie klausimai tiesiog ignoruojami. Dėl 60 milijonų investicijų mes reikalavome, kad būtų Atsižvelgiama į valstybių narių biudžetus ir iš tikrųjų tai buvo neatsižvelgta. Būtent dėl to tam tikros verslo priemonės buvo panaudotos tik kai kurių įmonių, didžiausių įmonių. Ir tai taip pat buvo neatsižvelgta ir man dėl to kyla problemų. Aš Negaliu sakyti, kad poveikio vertinimas yra tiesiog puikus ir kad mums reikia tik pabalsuoti. Jeigu į visą procesą nebus įtrauktas Europos parlamentas, tai tuomet kyla rimtų problemų. Ir aš tikrai noriu tai paminėti. Man atrodo, kad iš viso yra iškraipama poveikio vertinimo prasme. Panašu, kad dabar komisija pristengdama to poveikio vertinimu tik bando pasiteisinti. Taigi aš norėčiau visus paraginti būti budreis. Toliau dėl e, nacionalinių parlamentų įtraukimo. Mes jau aptarėme kai kuriuos esminius klausimus ir Europos parlamentas žengia tam tikrų žingsnių. Likščiol du ar tris kartus aš dalyvavau tokiuose klausimuose su nacionaliniais parlamentais, kur buvo daug dalyvių, kur vyko pagristi debatai. Aš manau, kad tokią praktiką reikia plėtoti. Dar norėčiau pastebėti, kad dar yra spragų štai kur. Nacionaliniai parlamentai savo tarybos narius labai silpnai kontroliuoja. Galbūt mes dar į tai, apie tai irgi turėtumėm pagalvoti, ar nacionaliniai parlamentai pakankamai kontroliuoja tarybą, ar mes galime to pasiekti. Man atrodo, kad tai yra labai svarbi kontrolės e, dalis. Tam turėtumėm teikti pirmenybę. Turėtumėm keistis informaciją tarp parlamentarų, man atrodo, tai tikrai labai svarbu. Bet tas antrasis žingsnis, o būtent dėl to, kad tarybos atstovai taip pat turėtų būti kontroliuojami e, nacionalinių parlamentų. Man atrodo, kad čia reikėtų siekti platesnių interesų kiekviename parlamente apie tai turėtų vykti diskusijos, o likščiol to dar trūko. Man atrodo, kad tai yra labai svarbus e, tarybos kontrolės elementas, jį toliau reikėtų plėtoti. Taigi, aš manyčiau, kad ir čia mums reikėtų suformuoti griežtesnę poziciją. Ačiū. Dėkoju. Pone Lichtenberger, kolega Karima, prašom. Chairman, thank you. Uh... Dėkoju. Aš išklausiau tiešiai, kas sakė ponė Teil ir ponė Lichtenberger. Ačiū už jų pasisakymus. Aš be abejo atsižvelgsiu į tai, kas buvo pasakyta, ypač į aspektus susijusius su poveikiu mažoms ir vidutinėms įmonėms. Tai yra labai svarbus dalykai, kad nesirastų per nelik daug tos administracinės naštos joms. Bet tai yra ta tema, kuri minima daugelį pranešimų pastaruoju metu. Pone Lichtenberger minėjo poveikio vertinimą. Aš pritariu Jums, gerbiama kolegė, ir mums reikia iš tikrųjų nepriklausomų vertinimų, nes priešingų atveju nesulauksime šių tokių rezultatų, turėt, kokius turėtume gauti. Mes turėtume turėti poveikio vertinimo padarinį tam tikrais veikia. Mes iš komisijos gausime ir toliau poveikio vertinimus, kuriuos atliks Europos komisijos tarnybos. Mums labai svarbu turėti tos vertinimus, palaikyti ryšius tarp institucijų ir būtų, reikėtų kelti tokį klausimą, kiek mes esame nepriklausomi ir kiek mūsų ta nepriklausomi yra reikalinga. Pone Nibler kalbėjo apie poveikio vertinimą ir jūs šiuo metu iš tikrųjų tikinėjate e, tam tikrais dalykais žmogų, kuris šventai tuo tiki. Tai yra, aš pritariu jums. Ačiū, ponui Karim. Pakeitimus galite teikti iki rūpjūčio 30 dienos. Dabar galima baigti svarstyti šį klausimą, reikia prie ponios Lichtenberg klausimo. Prašom. Ačiū. Na, nelabai dažnai susidurėme su džiugiamis naujienomis. E, tarptautinių sutarčių srityje. Na, bet šiuo atveju, e, kai kalbama apie e, išimti regos negalę turintiems asmenims, tai čia galiu pasakyti štai ką. Buvo suteikta gana plati prieiga regos negalę turintiems asmenims Jie dabar turi geresnės galimybės pasinaudoti informaciją, skaityti literatūrą. Man tai buvo tikrai labai e, svarbu. Nuo tada, kai ES pasirašė konvenciją dėl e, negalio turinčių žmonių teisių, mes esame įsipareigoję peržiūrėti atskirus dosie ir pasižiūrėti, Ar mūsų teisės aktuose yra numatytos geresnės ar prastesnės sąlygos negaliems asmenims? Man tai yra labai svarbu. Europos Sąjunga. Prašau, jeigu e, norite pasiplepėti, eikite iš salės, sako kalbėtoja. Taigi, Europos Sąjungai teko labai svarbi užduotis įgyvendinti tokią konvenciją ir stebėti, kaip įgyvendinama. Mes, kaip Teisės reikalų komitetas, o taip pat ir beje peticijų komitetas, suformavo labai aiškę nuomonę. Nes dėl principinių priežasčių tokie asmenys turi E, atitinkamas teisės ir jie, jomis turi pasinaudoti. Mes išdėstėme konkrečius punktus, į kuriuos reikia atsižvelgti tokioje sutartyje. Galiu pasakyti štai ką. Marakešė vyko dėrybos ir čia beje aš norėčiau padėkoti buvusiam kolegai David Hammerstein kuris man nuolat teikia informaciją ir kuris taip pat dalyvavo darybose Marakešė, jis čia yra šiandien tarp mūsų. Taigi, jis e, tikrai labai padėjo Europos parlamentui. Galiu pasakyti, kad, na, dėrybos e, iš, iš pradžių tikrai labai nedžiugino. Atrodė, kad dėl principinių priežasčių nebus įmanoma užtikrinti uh, E, lygių galimybių negalę turintiems žmonėms. Na, bet laimiai darybų eigoje įvyko pokyčių ir labai įdomu pastebėti štai ką. Na, nebūtinai ES valstybės narės e, taip jau teigiamai pasirodė, bet, pažiūrėjau, Vatikanas e, su naujoju popiežiumi išreiškia labai aiškę poziciją. Paprastai aš nesu Vatikano šalininkė, bet šiuo atveju Vatikanas tikrai padarė labai teigiamos įtakos. Akivaizdu, kad naujasis popiežius turi labai aišku požiūrį e, šioje srityje. Japonija, Australija, Šveicarija, Brazilija buvo tos šalis, kurios uh, tikrai labai aktyviai dalyvavo darybose, e, e, reikalaudamos e, geresnių sąlygų neįgaliems asmenėms. Galiu pasakyti, kad mums pavyko septyni, pasiekti 75 procentus to, ko norėjome. Dabar labai svarbu mūsų pasiekimus įgyvendinti praktikoje. Tai reiškia, kad turi sklandžiai vykti ratifikacijos procesas. Tas ratifikacijos procesas turėtų būti pradėtas kiek įmanoma greičiau. Būčiau labai laiminga, jeigu viskas sklandžiai ir sparčiai vyktų ir Europos parlamente, ir taryboje. Ir tikiuosi, kad tikrai regos negalę turintis asmenys tikrai galės pasinaudoti savo teisėmis. Tai yra pirmas kartas aš patyrinėjau staciją, kai Esminė žmogaus teisė, kai, atsiprašau, kai neįgaliems asmenims buvo suteikta e, pirmenybė, o ne, interes, ne ekonominiams interesams buvo suteikta pirmenybė. Ir man atrodo, kad tai yra labai a, e, a, e, teigiama žinia, aišku signalas. Taip pat aš manau, kad mes, Europos parlamentas, turėtumėm ne tik pasidžiaugti, kad mums pavyko kažką tai pasiekti. Kaip um, mane informavo, Europos parlamentas visą laiką laikėsi griežtos pozicijos, ryštingos pozicijos. Ir manau, kad tai buvo uh, tikrai. Um, Ir tai labai svariai prisidėjo prie teigiamų rezultatų. Taigi aš labai didžiuojuosi tais rezultatais ir tikiuosi, kad dabar bus kiek įmanoma greičiau tarptautinių lygmenių bus pereita prie ratifikavimo ir įgyvendinimo. Tikrai esu labai laiminga. Norėčiau padėkoti visiems, kurie dalyvavo šiame procese, kurie mums padėjo. Ačiū ir peticijų komitetui, kuris taip pat labai svariai prisidėjo. Ačiū visiems, mėly kolegos, mėlos kolegės. Ačiū ir nevyriausybinėms organizacijoms, kurios tikrai dirbo labai e, kompetitingai. Ačiū. Ačiū. Poniai e, Lichtenberger, toliau ponas Berlinguer. Luigi, prašom. Ačiū. Eva labai teisingai pabrėžė faktą, kad Europos parlamento vaidmuo šiuose dėrybose buvo tikrai labai svarbus. Ypač turiu omeny tai, kad parlamentas labai įtikinamai dalyvavo procese. Ta pat galiu pasakyti ir apie ponę Lichtenberger. Ji e, darė ir nemažą spaudimą, teikia daug pavyzdžių turėtumėm prisiminti, kad dar visiškai netolimoje praeityje ES požiūris e, buvo tikrai toks, kuris net nešė teigiamų rezultatų. Ir iš tikrųjų kilo sunkumų bendraujant su kitomis didelėmis šalimis, pavyzdžiui, JAV. Ir tos kitos dėlės šalis taip pat turėjo daug abejonių. Ir dar norėčiau vieną dalyką pridurti. Viena iš priežasčių, kodėl buvo ne, im, nebuvo imtasi pakankamai veiksmų tam, kad regos negalę turintis asmenys galėtų naudotis literatūra. Ir e, aišku, tai yra susiję su autorių teisėmis, apie tai kalbėjome praeitie. Dėl išimčių suteikimo regos negalę turintiems asmenims skaityti, naudotis literatūra, e, e, e anksčiau reiškia, kad tarsi būtų pažydžiamos autorių teisės. Man atrodo, kad įtaką padarė ir štai koks faktas, kuris atnešė teigiamų rezultatų. E, Dėl autorių teisų šiandien yra kito, susiformavęs kitoks požiūris, jis yra atviresnis. Yra atsižvelgiama ir tai, kad dabar yra daug naujų technologijų, taip pat ir internetinių technologijų. Na ir prieš porą minutėlių įvyko vienbalsis balsavimas šiame komitete ir tai yra dar vienas įrodymas, tačiau to nepakanka nes e, kita problemos pusė yra tarptautinis susitarimas. Ir čia, kalbant apie neregių ir silpnaregių asociacijas, tai jie norėjo, kad išimtis būtų platesnės, kad visame pasaulyje e, neregiai arba prastai regintis asmenys galėtų naudotis tokiamis išimtimis šiomis dienomis technologijos padarė stebuklus. E, neregiai gali e, skaityti, atsiprašau, e, aklieji asmenys gali susipažinti su literatūra, jie gali klausytis įgarsintų knygų, jie skaito ausimis. Ir dabar uh, E, yra tikrai mažesnis e, egoizmo lygis iš e, autorinių teisų pusės. Ir man atrodo, kad ir mes čia suvaidinome labai svarbu vaidmenį. Taip pat tą patį galiu pasakyti ir apie komisarą Barnier. Ypač pastaruoju laikotarpiu komisarui Barnier teko didžiulis vaidmuo. Uh, Taigi ir komisija puikiai padirbėjo. Komisija dalyvavo e, tose sudėtingose dėrybose. Iki pat pabaigos Marokė ir iš tikrųjų daug ką pakeitėme. Na, iš pradžių tikrai mes buvome nusiteikę pesimistiškai, o dabar matome, kad buvo pasiektas puikus rezultatas. Taigi, Evai pritariu, Labai daug padėjo ir naujojo popiežiaus pozicija, tikrai neturime to pamiršti. Vakar popiežius e, nuvyko į Lampedūzos salą, kuri yra tarsi Afrikos uostas į Europą, Afrikos vartai į Europą. Ir šiomis dienomis Lampedūzo saloje tiesiog e, pastebimas didžiulės rasizmo apraiškos, nepykanta kai kurių žmonių atžvilgių. Pagalvokime apie tuos visus e, lavonus, kurie yra viduržėme jūros dugne dėl visiems puikiai žinomų priežasčių. Na, dabar grįžkime prie e, regos negalę turinčių asmenų. Iš tikrųjų, reikėtų e, labai energingai ginti jų teisės ir dar kartą noriu pabrėžti, kad pasiekime tikrai puikų rezultatą. Ačiū. Dankeschön. Dėkoju. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Eva. Dėkoju. Ar galėtumėt pakomentuoti, koks bus dėrybų grafikas. Aišku, tai bus neformalu, neoficialu. Mes diskutavome su taryba. Taryba turi e, atsiųsti mums ratifikavimo pasiūlymus ir paskui bus kalbama apie tai, kaip vyks procedūra, galėsim jums pateikti tikslesnį darbų kalendorių. Šį klausimą nagrinėti baigėme. Ačiū, poni Kniufel, kur iš tai sėdasi šalia manęs nes ji netrukus iškeliauja dirbti į Europos komisiją, jos tai yra paskutinis posėdis jūri komitete, ji buvo puikiai kolegė, puikiai išmaniusi Europos pirkimų pardavimų teisės klausimus, linkiu jums didelės sėkmės dirbant Europos komisaro kabinete. Ir kadangi komisarų nedaug lygo kadencijos pabaigos, gal jūs ir vėl grįžti į Europos parlamentą, sako pirmininkas. Dabar vyks bendras posėdis su moterų reikalų komitetu, o paskui 12 valandą dirbsime su AFKO ir LYBE. Aptarsime Stoholmo programą. Tačiau dėmesio, dėmesio reikės perbėgti į kitą salę, į 4Q1. Šią popietę 125 asmenys nori dalyvauti klausimuose dėl programinės įrangos, tad šią popietę e, vėlgi dirbsime 4Q1. Sveikiname kolegą Gustafsoną. Jis yra moterų reikalų komiteto pirmininkas. Mes kalbėsime apie moterų dalyvavimą valdybose įmonių ir netrukus